Gerbiamas komisijos nariai, diskusiją baigiame. Balsuosime kovo mėnesio plenarinėje sesijoje. Periname prie kito darbo atvarkės punkto. Pono Valian pranešimas dėl pasiūlymo, dėl tarybos reglamento, dėl pranešimo komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos bendryje. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Valian keturioms minutėms. Adina Joana. Thank you, Chair, and I fully appreciate your presence this evening. <laughs> Dėkoju, ponė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad jūs šį vakarą pirmininkaujate. Gerbiamas komisijos nariai Oettinger, aš noriu padėkoti už e, visiems šešėlėms pranešėms už puikias diskusijas ir darbą. Lisabono sutarties įsigaliojimas ES suteikia daugiau kompetencijų energetikos srityje. Manau, kad šis rytis, kuri valstybėms narėms bendradarbiaujant, leis užtikrinti e, saugesnė, pigesnė ir veiksmingesnė energija savo piliečiams. Mes kartu galime sumažinti tikimybę neprognozuojamiems įvykiams, tokiems kaip dujų tiekimo nutraukimas, kaip per praėjusiu metu žiemą. Žinoma, ES negali išspręsti sienų konfliktų, tačiau mes galime užtikrinti, kad mūsų infrastruktūra galėtų susidoroti su energijos e, tiekimo nutrūkimu ar sumažėjimu ir mes galime dirbti skaidriau ir veiksmingiau. Europa šį klausimą laiko vienu svarbiausių. Praėjusiais metais priemėme trečią energetikos paketą, kuris leidžia užtikrinti efektyvesnį ir veiksmingesnį energetikos rinką. Dujų tiekimo užtikrinimo klausimas dabar yra Europos parlamento darbo tvarkėje. Rytoj mes kalbėsime apie reglamentus ir manome, kad juos prieimus rinka taps skaidresnė ir prognozuojamesnė. Tokiomis sąlygomis būtų gaila nepasinaudoti galimybę priimti šį naują teisės aktą ir e, pritaikyti 194 Lisabono sutarties straipsnį. Tai yra labai svarbus institucinis, politinis ir juridinis klausimas. Šis reglamentas leis ne tik surinkti reikalingą informaciją, bet ir sukurs bendrą vaizdą apie investicijas į energetikos infrastruktūrą tai bus pagrindas sukurti gerą politiką. Jeigu taryba priims šį reglamentą vadovaudomasi neteisingų teisinių pagrindų, tai Europos parlamentas turėtų šį klausimą perduoti Europos teisingumo teismui. Aš galiu Jūs patikinti, kad tai bus padaryta, jeigu nebus pasiekta to, ko mes norime. Dabar dėl esmės. Aš jau anksčiau ponui Baroso pasakiau ir dabar Jums, gerbiamas Otingeris, sakau. Europa dabar yra kryškelėje. Mūsų prioritetas dabar labiau negu bet kada anksčiau yra remti savo įmonės ir sukurti palankę konkurencingą aplinką. Todėl mums reikia tvirtos politikos ir tvirtos patikimos energetikos politikos. Mūsų galutinis tikslas - užtikrinti saugę ir pigę energiją mūsų piliečiams ir bendrovėms. Taip galvodama, aš tikiuosi, kad duomenų rinkimas nevyks E, savo paties labui. Mes turime užtikrinti, kad šis reglamentas netaptų dar viena biurokratinė kliūtimi bendrovėms. Ir komercinių požiūrių jautrios informacijos konfidencialumas turės būti užtikrintas. Dar viena problema. Galiu tik apgailestauti, kad EPP ir socialdemokratai e, pateikė pakeitimą, kuriuo reikalaujama, kad bendrovės e, teiktų informaciją apie investavimą trečiosiuose šalyse. Nepamirškime ekstraterritorialumo principo energetikos politikoje. Aš manau, kad jau pribrendo laikas įrodyti, kad e, pirmiausia turim susitvarkyti Europos vidaus reikalus prieš pereidami prie išorės reikalų. Aš e, nemanau, kad Europos parlamentas nori įtraukti į šį e, reglamentą viską. Tam, kad jis būtų veiksmingas, turime galvoti apie nuoseklios informacijos rinkimą, turime vengti biurokratinių e, problemų susijusių su konfidencialumu, kurios iškiltų mūsų bendrovėms ir pačiai Europos komisijai. Mes turime suteikti galimybę Europos komisijai viena vertus apžvelgti ir įvertinti galimus ateities pokyčius ir pasikeitimus, o kita vertus mes turime užtikrinti, kad dabarties paveikslas būtų kuo tikslesnis ir aiškesnis. Tokiu būdu galime užtikrinti E, tam tikrą prognozuojamumą ateities investicijoms ir sukurti geresnę politiką. Gerbiamas komisarė Oettingeri, aš noriu išvengti tokios situacijos, kad komisija surinkusi duomenys pradėtų primetinėti investicinius planus ir nurodinėtų bendrovėms, kur investuoti. Komisija turėtų suteikti sprendimus ir paskatas bendrovėms, kad jos vykdytų trumpalaikės, galbūt nepelningas investicijas, kurios būtų reikalingos energijos tiekimui užtikrinti. Kitaip dabartinės spragos išliks. Čia baigsiu, dėkoju už laiką ir laukiu jūsų dalyvavimo diskusijoje. Ačiū. Ačiū ponia Valian, dabar kreipiuosi į komisijos narį ir suteikiu žodį jam atsakyti. Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete Valuan. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Valian, ponai parlamentarai. Pastorių metų dujų krizės įrodė, kad Europai būtina turėti energetinę infrastruktūrą, kuri užtikrintų ne tik vidaus rinkos funkcionavimą, bei, bet parodytų bei užtikrintų solidarumą su įvairiais regionais krizės akivaizdoje. Todėl komisijai svarbu susidaryti bendrą vaizdą kokios investicijos e, planuojamas, kokios statybos vyksta, ar kokios e, linijos ar įmonės uždaromas. Todėl mes pasiūlome parengti instrumentą atsižvelgdami į pamokas e, paimtas iš pirmosios naftos krizės. Mes norime išplėsti dokumento taikymas rytį, ypač E, atsinaujančio energetikos energijos šaltinių srityje bei anglės dvideginio. Norime, kad bendrovės, kurios yra e, įvairiausių energetinių tiklų operatoriai, e, teiktų informaciją. Būtina, kad būtų teikiama informacija, vos tik tai bus Very good. Very good. Thank you all very much. Panašu, kad techninės problemos buvo išspręstas mūsų technikų pastangomis. Komisarė, teskite savo mintį, atsiprašau už sutrikimą. Dėja kalbėtojas kalba be mikrofono. Taigi aš hm, minėjau ka, tą problemą, kaip reikės vertinti duomenis Ar galėtų nariai užsidėti ausinės ir pasakyti, ar jie girdi vertimą į savo gimtają kalbą. Taigi, jeigu girdite, duokite ženklą. Panašu, kad viskas funkcionuoja. Pone komisarė, dar kartą labai atsiprašau, gal pabandykime dar kartą ir pažvelgsime, ar pasiseks sulaukti vertimo iš vokiečių kalbos.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 Panašu, kad e, kalbant angliškai viskas funkcionuoja. Funkcionuoja ir daugiau mažiau likusios kalbos visos. Bet tai technikai paprastai pamato, kuris kanalas. Tikimės, kad mūsų sistema jau pradėjo veikti. Komisarė, be galo atsiprašau, tikrai tikėkime, kad viskas funkcionuos. Taigi, buvo iškeltas klausimas, kaip bus e, apibendrinami iš valstybių narių gauti duomenis. Taigi mūsų atlikta analizė įvertins visas infrastruktūrą būsimos paklausos kontekste. Mes pažiūrėsime, kokie nauji pajėgumai bus sukurti ir atitiks poreikius ar egzistuos kažkokie trūkumai. Čia būtų labai svarbu kad priešingai nei dabartinėme dokumente būtų vykdomas tarp institucinis dialogas. Dėl to štai ką komisija siūlo. Pirmiausia, kas dviejus metus pateikti ataskaitą apie energetinės infrastruktūros e, vystimasi. Tai turėtų padėti, e, padidinti skaidrumą visiems rinkos dalyviams. Antra, Mes taip pat norime papildomos politinės diskusijos su parlamentu ir valstybėmis narėmis, kurios padėtų mums padaryti tinkamas išvadas. Norėčiau tą pabrėžti. Akivaizdu, kad pats dokumentas suteikia pagrindą rinkti informaciją bei leisti suvokti, ar reikia imtis veiksmų Mes tą norime padaryti atsižvelgdami į konkrečias iniciatyvas energetikos sektoriuje. Pereinu prie to aspekto, ponė parlamentarė, kuri jums yra svarbiausia, 194 Lisabono sutarties straipsnis ir jo taikymas. Šis straipsnis mums visiems, visoms trims institucijoms yra tiek galimybė, tiek įpareigojimas vykdyti tokią ES energetinę politiką, kuri būtų tarpusavėje glaužiai derinama. Kaip naujas energetikos komisaras noriu parlamentui pranešti, kad visos ateities politinės priemonės bus kaip įmanoma anksčiau pateikiamos. Dabar diskutuojamas teisės aktas apima informacijos rinkimą ir vertinimą energetikos rytyje. Taigi čia pagal komisijos nuomonę mes turime 337 sutarties straipsnį bei atitinkamą Euroatomą straipsnį. Ten numatoma, kad pagal šitą teisinį pagrindą Reikia sukurti tokį antrinį teisės dokumentą, kuris leistų įgyvendinti tikslus. Rinkdami bei apibendrinami informaciją mes negalėsime kurti tinkamos energetinės politikos, todėl reikia mm, kažkokiu, tą spręsti kažkokiu kitų dokumentų. Prašau tą suprasti. Dabar kreipiuosi į kalbėtojus E, frakcijų vardu ir pirmiausia kalbės ponas Marinesko EPP frakcijos vardu. Dvi minutės, prašau. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, ați explicat... Ačiū, pirmininkė. Komisarė, jūs pabandėte paaiškinti, kodėl e, klausimas nėra svarstomas pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Pritariu kolegijai, poniai Valean dėl to, kad būtų geriau šį reglamentą svarsyti pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Tai tikrai labai svarbus e, teisės aktas energetikos rinkoje ir tai, jis turėtų prisidėti prie e, rinkos analizės, turėtume išsiaiškinti, kur slypi mūsų silpnusios vietos, kur reikalingos investicijos, kad būtų užtikrinta pusiausvyrą tarp paklausos ir pasiūlos. Manau, kad komisijos analizėje yra kai kurių neiškių vietų, kurias bandėme patikslinti teikdami pakeitimus. Pavyzdžiui, duomen, skelbiant duomenis e, energetikos sektoriuje, e, valstybės narės siunčia duomenis, tie duomenys turi būti nuoseklus E, nacionaliniu ir regioniniu mastu. Ir čia kalbame apie mm, komerciškai e, konfidencialios informacijos atskleidimą, kokia institucija tuo galėtų rūpintis ir būti atsakinga už daugiamečius e, vystimo, infrastruktūros vystimo planus. Turėtume vengti statistinių duomenų, kaupiamų statistinių duomenų dubliavimo. Dar vienas svarbus dalykas yra stebėsena trečiosiose šalise. Kalbu apie Europos investicijų stebėseną, tų investicijų, kurios yra svarbios e, Europos energetikos infrastruktūrai ir investicijos trečiosiose šalise bei nacionalinių bendrovių padarytos investicijos turėtų atsispindėti teikiamuose duomenyse ir turėtų turėtų egzistuoti kažkoks teisinis dokumentas reglamentuojantis. Ponas Gerekas, socialdemokratų frakcijos vardu. Wymagają wspólnych działań inwestycyjnych wszystkich państw członkowskich w zakresie szeroko. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime e, atsižvelgti į energetinės infrastruktūros svarbą, ypač energetinių tinklų svarbę, jeigu mes norime užtikrinti tinkamą E, informacijos rinkimą, tai reikia, kad būtų renkama informacija apie nacionalinės energetikos sistemas bei tarptautinius elementus, kurie yra patys svarbiausi. Čia labai svarbu, kad konkurencingumo aspektas paslaugų bei gamybos sektorėse bei įmonės paslaptis nedarytų neigiamos įtakos. Paslaptis turi būti išsaugoma tik tam, kas turi karinį, gynybinį charakterį, taigi tik tam, kas yra būtiniausia. Taigi sprendimai dėl tokių dujotikų kaip e, šiaurės srovė, pietų srovė negali būti grinčiami tik egoistiškais e, motyvais, atitinkančiais tik atskirų valstybių narių interesus. Reikia sukurti perspektyvą turinti projektą visai Europos Sąjungoje. Viskas turi būti grindžiama patik pasitikėjimo bei solidarumo principais. Kitu atveju mes nepasieksime to, to, nori, to, ko norime, mes turėtume daryti daugiau ir atsižvelgti valstybių narių interesus. Alde frakcijos vardu pone Ek pusantros minutės. Dėkui pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi matydama tokį ryštą iš komisijos e, platinti geriausią praktiką ir didinti efektyvumą Europos energetikos rinkoje. Energijos efektyvumas yra ypatingai svarbus ir siekiant didinti užimtumą ir ekonomikos augimą. Mes turime siekti e, to dviejų laipsnių tikslo Čia turime galvoti apie pažangius energetikos tinklus, e, kurie leistų užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą. Europos komisija turi pasinaudoti žiniomis ir infrastruktūrą. Ir šiame pasiūlyme apie tai kalbama. Tačiau efektyvumui reikia ir tų biurokratų, kurie galėtų apdoroti informaciją. Reikės dvigubai daugiau darbo tam, kad informacija uh, E, būtų panaudota naudingai siekiant įgyventi tuos tikslus, kuriuos siekiame. Kad tikslai būtų pasiekti, reikia, kad visi surinkami duomenys būtų apsaugoti Europos įmonių ir vidaus rinkos labui. Aš norėčiau paremti pranešėjos darbą ir paskatinti, sumažinti tuos biurokratinius kliuvinius, kuriuos kai kurios frakcijos bando pateikti. E, labai svarbu, kad pasiektume savo e, svarbių tikslų pagal Lisabono sutarties 1, 9 ir 4 straipsnius. Akivaizdu, kad Europos parlamentas e, turi dalyvauti šiame procese pagal įprastą sprendimų prieimimo procedūrą. Europos parlamentas supranta, kad mes turime užtikrinti nepaprastai gerą bendradarbiavimą tarp parlamento ir komisijos, kad užtikrintume geriausius rezultatus energetikos rinkai. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Žado. Merci, madame la présidente. Euh, monsieur le commissaire. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė. Gerai yra norėti kalbėti apie jūsų siūloma priemonė. Tai yra naudinga priemonė. Ji būtų veiksmingesnė ir skaidresnė, jeigu atsižvelgtumėte į visus visus centralizuotas sistemas, jeigu būtų galima rinkti duomenis iš visų valstybių narių. Ir mūsų draugai liberalai e, siūlo rinktis biurokratiją, kuomet norime, kuomet reikėtų siekti skaidrumo reiktų įtraukti visas suinteresuotas institucijas, profsąjungas, e, asociacijas, kad visi dalyvautų šiame virsme, kad visa visuomenė tame dalyvautų, kad mes tada tiksliai žinotumėme, kad mokesčių mokėtojai finansuoja šią pertvarką energetikos sektoriuje Europoje ir mes tikrai teikiame daug pakeitimų šiam pasiūlymui. Ponas Tosenovski, vienai minutiai.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 nuolatos rinkti informaciją apie energetikos infrastruktūrą ir investicijas į tą infrastruktūrą yra abejotinas, nes taip e, Europos institucijos ima konkuruoti su privačiomis bendrovėmis. Visų pirma, abejoju dėl tos pri, privalomai m, teikiamos informacijos turinio ir apimties ir ar to, ar komisija sugebės išlaikyti informacijos konfidencialumą, juk konfidenciali informacija turėtų apimti tik tai bendro pobūdžio informaciją ir mm, susidarytume vaizdą apie ryšius tarp valstybių, galėtumėme prognozuoti ateitį. O ką komisija darys, jeigu nuspręs, kad kažkur, nors, kuriame nors regione yra per mažai investicijų, o kitame per daug? Ir Taip pat nereikėtų tuomet svarstyti e, bendrovių slaptų planų. Ponas Paska. Ačiū, ponė. Pirmininkė, komisarė, pastarųjų kelių metų įvykiai atskleidė, kad ES energetinis saugumas yra tik svajonė, o ne realybė valstybių energetinės sistemos nepakankamai e, saveikauja viena su kita ir nėra pakankamai sujungtos. Kai kurios ES e narės buvo netekę šilumos tiekimo ir e, kaip tik atsižvelgiant į tai, Europos komisijai reikia imtis tam tikrų iniciatyvų Be abejo, jie reikia informacijos iš valstybių narių ir privataus sektoriaus. Būtent dėl to manome, kad pasiūlymas, tarybos pasiūlymas priimti reglamentą dėl pranešimų teikimo apie investicinius projektus yra reikalingas ir tai yra aktualu, kalbant ir apie energetikos, energijos tiekimą. Uh, pranešimui pateikti pakeitimai tik sustiprina jo vertę ir manau, kad būtų naudinga jį palaikyti. Dabar kalbėtojai, skiri kalbėtojai, ponios Sartorė atrodo nėra? Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Valijana puikiai padirbėjo ir jos išsakyti argumentai yra tikrai svarus būtinybė rinkti duomenis ir informaciją pagal šį reglamentą gali e, duoti e, naudos e, mums, bet yra pakankamai jautri informacija rinkos veikėjams, todėl turime elgtis atsargiai. Bet to reikia stengtis apdoroti duomenis iš platesnių lygmenių regioniniu lygmeniu, bet to informavimos teikimas turi duoti praktinę naudą. Tai turi papildyti Europos dujų tinklo kūrimą. Manyčiau, kad komisija turėtų aptarti savo atliktus tyrimus su pramonė bei valstybėmis narėmis, Komisija įsipareigojo tą daryti. Taip pat reiktų vengti e, darbo dubliavimo e, tarp nacionalinių reguliuotojų, nacionalinių operatorių. Valstybės narės taip pat e, atlieka darbus, kad užtikrintų šalies viduje energetinį saugumą. Tik tais atvejais, kai mm, rinkos dalyviai nusprendžia e, pakeisti investicinį planą, nebūtų, neturėtų jiems būti taikoma kažkokių bausmių. Paskutinės pastraipos e, kalba apie informavimo terminus, tačiau ne visuomet projektus pavyksta įgyvendinti laiku. Geriausias rezultatas būtų pasiektas tik tuomet, jei informacijos teikimas būtų e, teikiamas tik apie projektus, kurie turi galutinį, kurie gavo licenzijas arba pasiekė tam tikrą lygį. Pirmininkė, ačiū, dabar ponė Tikau. Thank you, Madam uh, Chair, Mr. Commissioner. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Iškart norėčiau pasveikinti pranešėją su atliktu darbu. Lisabonos sutartis e, sustiprina es įgaliojimus energetikos rytyje, energetinis saugumas ir valstybių narių solidarumas krizės akivaizdoje yra bendrijos energetikos politikos pagrindas. Mes e, norime sukurti e, teisinį pagrindą, kad informuoti komisiją apie vykstančius energetikos projektus, planuojamas planuojamus projektus, taip pat anglės dvideginio sugavimo ir saugojimo projektus. Tai turėtų leisti geriau panaudoti esamus pajėgumus ir priimti sprendimus ištekus kriziai. Tačiau tai neturėtų sukelti papildomos administracinės naštos įmonėms. Manyčiau, kad reglamentą reiktų taikyti Europos įmonėms, kurios investuoja ir į projektus trečiose šalyse šalyse ir jeigu tai yra susiję su energetiniais tinklais e, keletoje valstybių narių, todėl aš tikiuosi, kad jūs balsuosite už 74 pakeitimą. Ponas Halmer, prašom. Pakeitimai, kuriuos šiandien svarstome, atspindi, kad mes pernelyg daug dėmesio skiriame atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Uh, Ir e, mitas, kad klimato kaitą sukėlė žmogaus veikla, baigė išsisklaidyti. O kaip su brandolinėmis jėgainėmis atrodo, kad jos toliau plinta, dėja e, rinka yra iškraipyta dėl priemonių, kuriamis skatiname atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. E, brandolinė E, jie brandolinė energija gali tikrai daug duoti, negalime pasitikėti vėjo jėgainėmis ir tikėtis, kad jos užtikrins e, visos ekonomikos varomąją jėgą. E, atrodo, kad mano šalyje, mano e, apygardoje bus krize dėl to, kad reikia uždaryti jėgainės, mums reikėtų uh, pagalvoti apie tai, kad jeigu nepavyks įgyveninti šių priemonių, gal net negalėsime šviesos užsidegti kažkada. Kwestia energii oraz sieci energetycznej to jedno z kluczowych zagadnień. Ačiū. Energetiniai tinklai yra Europos ekonomikos ateitis. Energijos saugumas yra labai svarbus klausimas, apie jį mes daug kalbama. Tačiau žodžius turi lydėti darbai. Taigi reikia finansuoti investicijas. Exxon Mobil, vienos didžiausių naftos įmonių, tyrimas rodo, kad naftos paklausa auks 1,2 procentų per metus. Tai, tai reiškia, kad 53 35 procentais mm, iki kito dešimtmečio pabaigos paklausa išauks ir mm, apskritai energetinių išteklių paklausa auks, dujų šiuo metu sunaudojame e, milijonai kubinių metrų dujų ir, kaip minėjau, paklausa tikrai auks. Taigi gamtinių dujų paklausos augimas lemia mūsų priklausomybę nuo importuojamų dujų. Ir 30 e, metais bus e, mūsų priklausomybė maždaug 70 procentų. Taigi mums čia reikia galvoti strategiškai. Dabartinėje situacijoje sunku rasti lėšų atskiriems investiciniams projektams, tik ES parama leis tęsti investicijas prioritetiniai turėtų būti tokie projektai, kurie yra tarptautiniai bei kurie padeda vystyti naujas technologijas. Šie projektai padės panaikinti skirtumus tarp tiekimo tinklų bei padės sustiprinti bendrąją rinką. Periname prie E, spontaniškų pasisakymų. Primenu visiems, kad po vieną minutę tik galite kalbėti. Ponas Kelis. Ačiū pirmininkė. Šis klausimas labai svarbus dėl trijų priežasčių. Ateis diena, kai iškasamasis kuras pasibaigs. Antra, klimato kaita dabar yra 2020 metų E, sistema ir daug kas kalba, kad tą skaičių turėsim pakeisti iki 2040 metų. Trečias dalykas, labai svarbu sumažinti mūsų priklausomybę nuo iškasimojo kūro, kuris e, importuojamas iš nestabilių ir diktatoriškų sistemų. Laikas nėra mūsų pusėje. Viena iš sričių, kur reikia skirti daugiau dėmesio, yra moksliniai tyrimai ir inovacija. Man, ke, man susirūpinimą kelia pastangų dubliavimas šioje srityje. 45 skirtingos grupės buvo sukurtos salmonelės bakterijoms tirti pastarojų metų. Jeigu taip atsitiks, tai su salmonelės bakterija, tai tada 50 grupių reikės sukurti, E, saulės energijai, brandoliniai energijai, bangų energijai ir vėjo energijai tirti. Taigi komisija turėtų planuoti, kaip koordinuoti tokių grupių veiklą, kad mūsų resursai būtų panaudoti kuo geriau ir kad technologijos, kurios turimas, būtų sukurtas. Ponas Ensijų. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti poniai Valijan už šį pranešimą ir pažymėti keletą momentų susijusių su energetikos infrastruktūros nuolatinė kaita ir tobulėjimu. Vadinasi, mes turime atremti iššūkius, su kuriais susidurėme. Reikia investuoti į naujus tinklus, kurie būtų pritaikyti prie naujos rūšies energetikos. Tai būtina, kad galėtume naudotis e, naujos rūšies pramonė e, būtyje ir pramonėje. Šiuo metu regioninis bendradarbiavimas faktiškai egzistuoja, tačiau jį reikėtų sustiprinti sukuriant aiškesnės taisyklės. Turime užtikrinti valstybių narių solidarumą. Tai turi tapti realybę. Daugiau investicijų turėtų būti dedama į informacijos technologijas į tai, kad būtų galima geriau stebėti ir kontroliuoti kūro atsargas krizių metu. Baigdamas noriu pasakyti, kad investicijos į ICT sprendimus energetikos srityje yra geras ekonomik, lėšų panaudojimas. Ačiū. Mikolašič. You, Ačiū pirmininkė. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Lisabono sutartis sustiprino ES įgaliojimus energetikos politikoje ir tuos tais įgaliojimais reikėtų aktyviau naudotis, kad išvengtume sunkumų ir užkirstume kelią problemams energetikos rytyje. Informacijos apie investicinius projektus energetikos infrastruktūroje tiekimas prisidės prie to, kad geriau galėsime išsiaiškinti trūkumus ir skirtumus tarp e, paklausos ir pasiūlos tame sektoriuje ir galėsime geriau tokiu būdu suformuoti bendrąją politiką energetikai, vadovaudomėsi solidarumo ir harmonijos tarp valstybių narių dvasia energetikos rinkoje. Aš manau, kad būtų labai svarbu surinkti reikalingą informaciją apie planuojamas investicijas, kad užtikrintume, jog ES priims informaciją pagristus sprendimus dėl energetikos politikos pagrist, ir tai bus pagrysta gerų situacijos valstybės narės įvertinimu. Ačiū, ponas Sikirskis. Ačiū. E, energijos tiekimo užtikrinimas yra visų valstybių, valstybių narių vyriausybių prioritetas, kartu ir bendrijos prioritetas. Čia ypatinga atsakomybė tenka komisijai. Jis savo priemonėmis turėtų užtikrinti energetinį saugumą visai bendryjei. Tai turėtų padaryti įdėgusi tam tikrus stebėjimų mechanizmus Europos energetikos rinkoje. Na, tarp tokių mechanizmų turėtų būti paroma labai efektyviams investicijoms energetikos sektorioje komisijai reiktų atlikti arba įpareigoti atlikti tyrimus, kurie remtųsi patikima informacija bei padėtų sužinoti, kokia yra infrastruktūros situacija atskirose šalyse. Reiktų atkreipti dėmesį ne tik į esamą padėtį, bet ir daromos investicijos, kurios užtikrins didesnį energijos tiekimo diversifikavimą komisija turi informaciją iš visų valstybių narių surinkti, tuomet jį galės parengti geriausią strategiją. Dabar ponas Riubik, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Oettingerė. Viena didžiausių problemų energetikoje tai yra energijos saugojimas. Manyčiau, kad saugumo užtikrinim mūsų rytyje reiktų galvoti ypač apie saugojimą. Čia ypač atsinaujinantiems energijos šaltiniams yra ypatingas iššūkis. Kartu reikia kurti protingus tinklus. Kuo daugiau bus atsinaujinančios energijos, tuo eh, protingi tinklai galės užtikrinti didesnį energijos panaudojimo efektyvumo. Taip pat reiktų skatinti uh, E, taikyti protingas priemonės, e, taupyti bei mažinti namų ūkių sąnaudas. Manyčiau, kad efektyvumo didinimas bus svarbiausias klausimas ateityje ne tik gaminant energiją, bet ir ją vartojant. Ačiū. Dabar vėl kreipiuosi į komisijos narį. Prašau žodis jums. Frau Präsidentin, äh, Pone pirmininkė, ponai parlamentarai, dėkuoju už labai vertingus pasiūlymus. Komisija pasirūpins, kad dauguma jūsų pasiūlymų atsispindėtų e, galutinėme dokumento variante, kad valstybės narės į juos atsižvelgtų. E, komisija puikiai suvokė, kad yra slapta informacija apie planuojamas investicijas. Todėl mes kelpsime tik tokius duomenius, kurie buvo apibendrinti valstybių narių lygmenių. O Europos, bendros Europos duomenys bus kelbiami tokiu būdu, kad nebūtų galima jų niekaip susijęti su atskiromis įmonėmis. Atskirais atvejais, kai yra vienintelė įmonė veikianti energetikos rytie konkrečioje šalyje, imsimės atitinkamą priemonę, mes daug dėmesio skirsime įvairių energetikos šaltinių pajėgumų, kaip pavyzdžiui naftai, dujoms. Žinoma, mums reikia įsiaiškinti, mm, kas, kokia yra situacija, bei kas penkerius metus iš naujo įvertinti situaciją. Kalbant apie teisinį pagrindą, E, egzistuoja skirtingos nuomonės. Čia komisija surenks pačius plačiausius diskusijas dėl infrastruktūros, naujos infrastruktūros kūrimas bei solidarumas yra labai svarbus. Reikia tęsti transeuropinių tinklų kūrimą, jis, jie suteikia papildomų galimybių. Kalbant apie energetikos stiprinimo programą, mes ją taip pat įgyvendinsime. Ačiū dabar e, pranešėja ponė Valiant dviems minutėms. Thank you, Chair. Thank you. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Otingeri, ir taip pat dėkoju kolegoms už tikrai įdomų įnašą e, į diskusijas. Prieš užbaigdama norėčiau pasidalinti išvadomis. Visų pirma, norėčiau pabrėžti štai ką reikėtų vengti kišimosi į rinką. Turime nepamiršti, kad Europoje egzistuoja rinkos ekonomika ir mes tik bandome e, taisyti jos silpnasias vietas. Šis reglamentas neturėtų būti naudojamas tam, kad išsiaiškintumėm, ar kiti reglamentai taikomi tinkamai, arba kad e, rinktume daugybę informacijos. Reikia išsiaiškinti, kokia informacija yra iš tikrųjų reikalinga, nes kitaip viskas netenka prasmės. Mes, remdamės šio reglamentų, neformuosime politikos atsinaujinančių energijos šaltinių klausimų, pavyzdžiui. Kolegiai Leniai, Lenai Ek, tik noriu pasakyti, jog tikiuosi, kad e, surinkti duomenys šio, pagal šį reglamentą leis mums priimti pažangesnius sprendimus energetikos srityje ir kad tai bus, iš to naudos bus visiems. Pirminkė, ačiū. Diskusijos baigtos. E, balsuosime rytoj pusė dvylikos dėl šio pranešimo. Paskutinis darbo tvarkės punktas - pono Manka pranešimas dėl taisomojo biudžeto Europos parlamento ir